Okay, colleagues, I suggest that we start with... Kolegos, siūlau posėdį pradėti. I open the meeting. Posėdį pradedame. Pirmasis mūsų darbo tvarkės klausimas yra būtent darbo tvarkės patvirtinimas, pačios darbo tvarkės patvirtinimas. darbo atvarkės projektas jums elektroniniu paštu buvo atsiustas e, balandžio antrą dieną, dabar tekstas įdėtas jums į aplankus ir aš norėčiau atkreipti jų dėmesį nedėlį pakeitimą. Septintas punktas, ponos Tavrakakis nuomonė, e, ji perkelta į e, pradžią po ketvirto klausimo, o e, toliau mm, po šešto klausimo bus e, penktas perkeltas. Vertimas šiandien e, suteikiamas į visas kalbas išskyrus danų kalbą, posėdis yra transliuojamas internetu tiesiogiai. Trečias punktas - posėdžio protokolo patvirtinimas. Vėlgi jūsų aplankuose yra kovo 20 dienos ir kovo 26 dienos protokolai. E, protokolas e, jums e, buvo atsiųstas balandžio 17 dieną, jeigu niekas neprieštarauja, sakysime, kad protokolas patvirtintas. Ketvirtas klausimas - specialioji ataskaita numeris 16 2011 metų. ES finansinė parama atominių elektrinių Bulgarijoje, Lietuvoje ir Slovakijoje eksploatavimo nutraukimui. Pasiekimai ir ateities iššūkiai. Pranešėjas Marian Žan Marinesku ir aš suteiksiu žodį iš karto audito rūmams, e, ponas Pasakaš. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, gerbiami parlamento nariai. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti biudžeto kontrolės komitetui už tai, kad audito rūmų ataskaita e, dėl E, specialiosios ataskaitos e, susijusios su ES finansinė parama atominių elektrinių Bulgarijoje, Lietuvoje ir Slovakijoje yra įtraukta į darbo atvarkę. Ypač aš norėčiau padėkoti e, ponui Marinesku ir jo komandai už tai, kad jie taip tvirtai dirbo šią labai svarbę temą ir taip geranoriškai su mumis bendradarbiavo. Jūs visi žinote, kad brandolinė sauga ir elektrinio eksploatavimo nutraukimas yra ir išliks aktualus ir vis labiau reikšmingas klausimas, kadangi trečdalis iš 143 dabar Europoje veikiančių reaktorių turės būti uždaryti iki 2025 metų. Bulgarijos, Lietuvos ir Slovakijos atveju konkrečiai e, paaiškėjo, kad brandalinių jėgainių eksploatacijos nutraukimas ir atliekų valdymas yra techninių požiūrių sudėtingas ir ilgas procesas. Jis reikalauja didelių finansinių išteklių. Žinant, kad reikės vis labiau didinti brandolinę saugą, e, Bulgarija, Lietuva ir Slovakija e, turėjo įsipareigoti E, per dėrybęs dėl narystės anksti uždaryti ir išmontuoti e, aštuonis reaktorius. E, pripažįstame, kad šie įsipareigojimai e, turėjo labai didelių socialinių, ekonominių ir finansinių padarinių, todėl ES suteikė finansinę pagalbą visoms trim šalims, kuri siekia 2850 milijonų eurų nuo 1999 iki 2013 metų. Žinant, kokią didelę e, lėšų dalį ES suteikė ir kokie sudėtingi yra eksploatavimo nutraukimo e, valdymui keliami reikalavimai, audito rūmas, rūmai atliko E, e, audito vykdyti 2009 e, m. spalio mėnesį. Buvo parengta speciali ataskaita dėl nutraukimo įgyvenimo programų, veiklos nutraukimo įgyvenimo programų visose trijose šalise nuo 1999 iki 2010 metų audito rūmai išanalizavo, ar Europos Sąjungos fondai yra naudojami pagal paskirtį ir ar uždarimo valdymo e, mechanizmas e, buvo pritaiktas taip, kaip reikia. Audito e, metu buvo pastebėtas didelis susidomėjimas ir ne tik iš auditorių pusės, bet ir iš kitų suinteresuotų pusių. Preliminarius auditorių išvados buvo pateiktos jūsų komitetui ir pranešėjui Marinesku. Audito rūmai e, maloniai suteikė ponui Marinesku visą reikalingą informaciją, e, kuri buvo reikalinga jūsų komiteto rezoliucijai renkti dar 2011 m. balandžio 5 d. E, rezoliucija vadinosi ES e, finansavimo efektyvumas, uždarant e, brandolinės jėgainės naujose valstybėse narise. Po gana prieštaringos procedūros audito rūmai E, savo ataskaitą baigė bendradarbiaudami su komisija 2012 vasario mėnesį. Ataskaitoje buvo išsiaiškinta, kad Bulgarija, Lietuva ir Slovakija uždarė reaktorius pagal įsiparei, laikydamas įsipareigojimų ir e, laikėsi pagrindinių e, terminų susijusių su eksploatavimo nutraukimu. E, 2012 metais, kaip aš jau sakiau, E, buvo paskelbta ataskaita ir ir ataskaitoje buvo tik patvirtinta, kad visos trys šalis laikosi įsipareigojimų ir pagrindinis darbas dar e, mūsų laukia ir baigiant eksploatavimo nutraukimą E, pritrūks nemažai lėšų, maždaug 2,5 milijardų eurų. E, todėl e, toliau tęsiamas veiksmų susijusių eksploatavimo nutraukimu konkretaus apibrėžimo procesas. Stambiausi infrastruktūros projektai šiek tiek stringa ir kainuoja daugiau negu buvo numatyta. E, kaštų samatos kol kas yra nepabaigtos renkti, nes trūksta svarbios informacijos apie radioaktyves atlikas ir apie e, technologijas bei mechanizmus reikalingus tų atliekų apdorojimui. E, kol kas nėra aiškiai apibriešta atsakomybė, nėra numatyti konkrečiai poreikiai, neišskirti prioritetai ir konkretus tikslai. E, komisijos e, peržiūroje daugiausia dėmesio yra skiriama e, kaip, tam, kaip įgyvendinamas biudžetas. Audito rūmai pagal savo išvadas rekomendavo, kad prieš toliau skirdama lėšų Europos komisija turėtų išanalizuoti suteiktus resursus ir e, išsiaiškinti, kokie gali būti, kokie gali būti pasiekti rezultatai. Taip pat turi būti nustatytos sąlygos e, ES fondo efektyviam ir taupiam naudojimui. Kad tas tikslas būtų pasiektas, e, turi būti atliktas e, detalus poveikių įvertinimas ir būtina išsiaiškinti veiklos rodiklius, kurių pagrindų bus galima įvertinti pažangą. Jeigu ES nuspręs teikti daugiau finansinės paramos per artimiausią daugiametę finansų e, programą, tai ta parama turėtų būti pagrįsta ES pridėtinės vertės įvertinimu. Ir e, reikėtų išsiaiškinti, e, kokių konkrečiai eksploatacijos nutraukimo veiksmų reikia imtis ir kuriuos, kuriuos iš jų reikia finansuoti per iš ES biudžeto. E, vienas iš svarbių audito išvadų buvo tas, kad Europos komisija, sureaguodama į specialią ataskaitą, sutiko įgyvendinti audito rūmų rekomendacijas, pateikdama pasiūlymus dėl Europos Sąjungos paramos po 2013 metų. Europos komisija sutiko, e, kad reikia toliau atlikti poveikio vertinimą, e, kad veiklos rodikliai galėtų būti peržiūrėti ir kad jais vadovantis būtų galima nubrė, e, nustatyti finansavimą po 2013 metų. Aš esu įsitikinęs, kad e, geresnis bendradarbiavimas tarp audito rūmų ir jūsų komiteto taip pat gali atlikti labai svarbų vaidmenį, užtikrinant gerą praktinį komisijos sprendimų įgyvendinimą e, Remdamasis e, audito rūmų išvada ir glaudžiai bendradarbiavimo su mumis, savo pranešimą parengė ponas Marinesku. Tai yra jau antrasis e, e, pranešimas ir jame yra išanalizuotas sudėtingos eksploatavimo nutraukimo programos. Šios pranešimo projektas atskleidžia programos valdymo silpnasias vietas Taip pat yra pabrėžiama, e, kad reikia ieškoti sprendimų e, finansų stokos atvejais ir e, reikalauja, kad būtų eksploatavimo nutraukimas organizuojamas negryžtamai, negryžtamų būdų. Be to yra pabrėžiama, kad būtina sukaupti daugiau patirties, kai veikianti elekt, e, to, iš tokio laikotarpio, kai veikianti elektrinė yra m, e, išjungiama ir pradedama išmontuoti. Šiame dokumente yra e, keliama daug klausimų apie programos valdymo perkelimo etinę pusę ir pagal EB, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką banko išvadas e, buvo e, bandoma išsiaiškinti, koks valdymo mechanizmas būtų geresnis. Pranešime e, yra prašoma, kad Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas pateiktų Europos parlamentui reikalingas išvadas apie projektų įgyvendimą ir prašoma, kad Europos komisija įvertintų bendradarbiavimo su EBRD pridėtinę vertę. Mes tikimės, kad kartu galėsime rasti gerų problemos sprendimų ir įvertinsime padėtį teisingai. Aš tikiuosi, kad audito rūmo ataskaitos ir jūsų komiteto pranešimas leis ženkliai padėti Europos komisijai, kuri rengia e, tokius įgyvendinamus pasiūlymus, kurie leis sprendimų prieėmėjams e, išmatuoti, kokių papildomų ES lėšų reikia tam, kad būtų galima uh, E, branulės jėgainės e, išmontuoti teisingai e, visose trise šalise - Bulgarijoje, Lietuvoje ir Slovakijoje. Tai padidintų brandulinę saugą visoje Europoje ir pagerintų Europos piliečių gyvenimo kokybę. Ponios ir ponai, norėčiau šią progą jūs patikinti, kad audito rūmai yra pasirengę toliau bendradarbiauti su jūsų pranešėjų ponu Marinesku ir visais uh, jumis, e, gerbimais šio komiteto nariais, kad e, būtų galima lengviau parengti, priimti ir įgyvendinti e, svarbes priemonės ir žingsnius, apie kuriuos yra kalbama mūsų pranešimas. Ačiū uždėmesi. Much, Ačiū kolegai Fazikaš už pasisakymą. Dabar pranešėjų žodis Maranėsku. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Mano pranešimas remiasi audito rūmų pranešimu, savame suprantama, ir šią progą aš norėčiau padėkoti audito rūmų atstovams už puikų bendradarbiavimą. Audito rūmai man padėjo rengiant pirmąjį pranešimą tą temą, e, pateikė labai daug informacijos ir visokiojopai mane paremė. kai rengiau šį pranešimą, aš e, išanalizavau ir pirmąjį pranešimą, dėl kurio buvo balsuojama parlamente ir atkreipiau dėmesį į 2014 m. 20 m. laikotarpį, kuriam, kuriuo taip pat reikės skirti lėšas e, toliau uždarinėjant atominės elektrinės šiuose trijose valstybėse. Aš norėčiau, žinoma, išgirsti kolegų nuomonę apie tai, ką aš pristačiau šiame pranešime. Jame aš siekiau išgvildenti šias temas. Pirma, norėčiau išreikšti mintę, mintį, kad reikalingi labai griežti konkretūs veiklos planai, numatant konkrečius e, terminus taip pat atsižvelgiant į biudžeto galimybės ir į finansavimo priemonės bei finansavimo šaltinius. Tie dalykai turėtų būti pagrindinė prielaida siekiant e, patvirtinti biudžeto įvykdymą parlamente ir taryboje. Ir kad 2014 2020 metais taip pat galėtume skirti papildomų lėšų. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad tos finansinės lėšos būtų naudojamos tik tai elektrinių uždarimui, o ne kitoms reikmėms. Taip pat reikėtų užtikrinti ir patikinti, kad tai turėtų būti paskutinis finansavimas, kurį komisija skirtų šioms valstybėms pagal uždarimo sutartis ir stojimo sutartis. Tas finansavimas turėtų būti vykdomas per Europos rekonstrukcijos ir e, plėtros banką. Žinoma, gali būti ir taip, kad papildomas finansavimas bus reikalingas, tačiau pagrindinis finansavimas turėtų būti teikiamas iš ES biudžetos. ES numatyta 14-20 metų periodui lėšas, turėtų prieš tai numatyti labai griežtas kontrolės priemonės ir imtis kontrolės vaidmens priešingai negu iki šiol, ką darė tik tai audito rūmai. Taigi aš parengiau savo pranešimą, tikiuosi jūsų komentarų ir pasisakymų. Dėkuoju kolegai Baronesku. Komisijos atstovas Peter Faras yra mūsų posėdėje. Tai yra energetikos direktorato atstovas. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti kolegai Farsdekaš už ataskaitos pristatymą. Grįždami atgal į praeitį turėtume prisiminti, kad šitas auditorumų pranešimas yra labai motivuotas, pagristas argumentais, todėl aš noriu sutelkti dėmesį į pranešėjo Man Marinesko pranešimo esmę. Iš esmės aš manau, kad komisija iš esmės pritarė projekto išvadoms, kurias pateikė kolega Fazikaš. Šitos išvados jau yra iš esmės ir įgyvendinamos komisijos pasiūlyme nuo 14 iki 20 metų skirti papildomą finansavimą šių elektrinių uždarimui. Reikėtų pabrėžti, kad finansinė atsakomybė tenka valstybėms narėms, mes tam principui pritarėme. Taip pat mes pritarėme, kad reikalingas labai aiškus finansavimo planas ir finansavimo šaltiniai. Pranešėjas ragina komisiją būtent parengti tokius planus. Aš norėčiau vis dėlto pasakyti, kad komisija viena nelabai galėtų parengti tokius finansavimo planus, kadangi ji neturi pakankamai informacijos apie valstybių narių finansavimo programas, finansavimo fondus. Svarbu, kad tie papildomi finansavimo šaltiniai būtų įtraukti į bendrus projektus. Teisingai buvo pasakyta, kad finansinė parama neturėtų būti tęsiama po 2020 metų. Ir nereikėtų tikėtis finansavimo stebėsenai po šio laikotarpio, tačiau mūsų siūlomam finansavimu mes numatėme ir tam tikras prielaidas, reikalavimus. Kartu su pranešėju mes taip pat manome, jog sien švelninimo priemonės nebeturėtų būti taikomos po to, kai bus užpildos, užpildytos darbuotojų e, netekimo spragos. Ir auditorumo atstovai ir pranešėjas ragina, kad reikėtų parengti įvertinimą apie tai, kaip finansinių požiūrių teikti veiksmingiausiai paramą ateityje. Taip pat daroma nuoroda į mūsų bendradarbiavimą su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku ir į tai, kad reikėtų pasirinkti pačią tinkamiausią finansavimo galimybę. Taigi, pirmininkė, mes džiaugiamės pranešėjo mintimis, jo pranešimu jo išvadomis. Yra tam tikrų niuansų, kuriuos aš galbūt e, pakoreguočiau, galbūt pranešėjau ir pasiūlysiu atitinkamą teksto redakciją. Daroma nuoroda į 143 veikiančias atominės e, elektrinės Europoje. Tas skaičius dabar nebėra e, tikslus, kadangi Vokietija atsisakė aštuonių veikiančių iš šitų 143, taigi reikėtų patikslinti tą skaičių. Tai yra nedidelė redakcinė pataisa, kurią mes galbūt ir padarysime kartu su pranešėju. Representing the European Commission. Now, colleagues, the floor is open for debate. Uh, Mr. Balcitis has indicated his wish to speak. Please, the floor is yours. Kolega Balcitis. Ačiū gerima pirmininkė. Iš tikrųjų, atominio elektrinio uždarimo klausimą tikrai teko gana detaliai susipažinti su praeitą ataskaitą, kur buvo teikiama e, Europos komisijos. Ir dabar e, susipažinus su pateiktų pranešimo projektu ir su išvadom audito rūmų, iš tikrųjų pirmiausia noriu padėkoti tiek gerbimui Marinesko, tiek audito rūmų atstovui kad e, gana atliktas nemažas darbas ir gana surinkta informacija yra e, tiksli. Tačiau vis dėlto turiu tam tikrų priekaištų dėl Europos komisijos šiandieną pasisakymo, kuriame kalba apie tai, kad lygtais jie sutinka su auditorumų išvada ir kaip tik yra prieštaringos išvadas. Auditorumai sako, kad už e, tokių elektrinių uždarimą turėtų būti atsakinga Europos komisija, o ne valstybės narės. Iš tikrųjų, manau, kad bendrieji principai, bendrieji valdymo principai reikalauja paprasto elementaraus e, e, principo, kad kas skiria pinigus, o pinigus skiria Europos komisija, tas ir turi e, atlikti priežiūrą ir kontrolę tų pinigų panaudojime. Ir visose audito, Europos audito rūmų išvadose, kaip ši, šita problema ir egzistuoja. Taip pat nereikėtų pamiršti Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, kuris taip pat turėjo labai didelį įtaką tų trijų elektrinių, ypatingai Ignalinos atominės elektrinės uždarimo procese, procesuose. Jie gana aktyviai dalyvavo, nustatinėjo sąlygas, kokiom turi būti atliekami tam tikri viešųjų pirkimų, e, viešieji pirkimai darbų atlikimui ir taip pat buvo numatyti tam tikri terminai, kurie mano supratimu irgi turėjo būti prižiūrėti. Dabar dėl šiek tiek praeities. Iš tikrųjų, tas klausimas nėra vien tik tai ekonominis, jis yra labai labai politinis. Kada mes stojame į Europos Sąjungą, konkrečiai Lietuva, 2004 metais daugelis energetikos specialistų niekaip negalėjo suprasti, kodėl yra reikalaujama e, ypatingai Lietuvai uždaryti 2009 metais Ignalinos atominę elektrinę, kada Tarptautinė saugos agentūra Tatena aiškiai buvo pateikus išvadą, kad šitą elektrinę gali dirbti iki 2017 metų be jokių problemų. Bet buvo priimtas politinis sprendimas ir mes su šito politiniu sprendimu sutikom ir buvo pridėtas ketvirtas taip vadinamas protokolas prie sutarties kuriame labai aiškiai yra išdėliotos nuostatos, kad Europos komisija prisima pilną atsakomybę ir teiks visokiojopą pagalbą ir finansinę pagalbą, kad šita elektrinė būtų uždaryta pilnai. Taip, aš sutinku, kad laikas pasikeitė ir tikrai tų pinigų galbūt nėra tiek, kiek buvo tikimasi 2004 metais, tačiau aš vis dėlto esu už tai, kad politiniai įsipareigojimai būtų vykdomi, nes priešingų atveju tikrai niekas nesupras, kad jeigu komisija, kaip sako, 2020 e, metais e, pasibaigs e, finansavimas, o iš tikrųjų šita elektrinė ir toliau liks neuždaryta. Mes čia kalbam jau ne apie ekonominė šito reikalo pusė, mes kalbam apie saugumą. Nes e, neuždaryta e, bet kuri atominė elektrinė yra didelė problema saugumo klausimų ir manau, kad mes visi turim taip pat e, būti susirūpinę, kad ateityje tokių dalykų nebeatsitiktų. Nereikia duoti be reikalingų pažadų, bet jeigu šitie įsipareigojimai yra labai aiškiai įrašyti ir pridėti prie sutarties, manau, kad jie turėtų būti vykdomi. Dėl ateities e, e, vaidmens. Tai yra vienareikšmiai. Ateityje negali būti jokių diskusijų, kad už panašius klausimus turi būti atsakinga Europos komisija. Jie turi nustatyti, kaip ir yra teigiama auditų rūmų ataskaitoje, turi būti nustatyti tikslai, turi būti nustatyti grafikai, turi būti atliekamas e, planinės patikros arba patikrinimai, kaip tie tikslai yra daromi. Ir ataskaita taip pat turi būti nagrinėjama visose lygiuose ir taip pat tose ES valstybėse, ypatingai kurios nevykdo savo įsipareigojimų. Dabar praėjus aštuoniem metam, aišku, yra labai sunku visą tą reikalą atsukti, bet aš tikiuosi, kad bendrom pastagom ir tiek biudžeto kontrolės komitetui, tiek auditorumam ir komisijai pavyks surasti tą sprendimą, kuris tenkintų iš dalies abi pusės. Ačiū labai. Thank you, Mr. Balčytis, for your intervention. Madame Gresley is next. Ačiū, ponė Balčytė, už pasisakymą. Toliau kalbės ponė Gresley. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų, tas pranešimas mane labai nustebino. 2,85 milijardų eurų jau paskyrėme, tiek išleista ir dar reikės 2,5 milijardų, sako auditorumai. Ir taip pat pasakyta, kad iki šiol netgi neaišku, kad tas uždarimo procesas yra nebegrįžtamas. Tai yra, kad jau yra atlikta tiek darbų, kad jau nebebūtų galima pajungti tų reaktorių. Taigi klausimas būtų auditorumams, tai ką mes iš tikrųjų gavome už tos išleistus 2,85 milijardo eurų? Ar viskas vyko teisingai? Ar, ar tai normalu? ar tikrai viskas daroma taip, kaip reikia ir kaip yra ten, pavyzdžiui, su tais viešaisiais pirkimais. Tai klausimai, kuriuos nerandu atsakymo. Man pranešimas tikrai įdomus, bet mano manimu galėjo būti ir išsamesnis, nes um, jis baigėsi ties kai kuriais labai įdomiais klausimais, kuriuos dar reikėtų, į kuriuos dar reikėtų pasigilinti. Liepos mėnesį mes vyksim į Ignaliną, į Lietuvą. Ir mano antrasis klausimas tada būtų, į ką atkreipti dėmesį to vizito mes, metu, ką reikėtų daryti, apie ką pasikalbėti jūsų manimu. Toliau trečias klausimas dėl sąnaudų ir, ir planų. Ir čia norėčiau pranešėją paraginti, Marijanai, rengdamas pirmąjį pranešimą, iniciatyvinį pranešimą, um, nagrinėjai um, peržiūros iš tikrųjų, kad komisija ją atliktų, bet manyčiau, kad ir čia reikėtų tą minėti, nes kol kas dar pranešime, aišku, nėra labai konkrečiai kalbama apie finansavimą, apie skaičius, tas yra suprantama, dar reikia išsiaiškinti, kaip čia bus toliau ir ką darysime um, su tais griuvėsiais praktiškai, kurie pasilieka. Um, taigi, ką toliau darysime. Ačiū. Ponas Mulderis, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš perskaičiau šį pranešimą ir bendrai galiu nusiskūsti, kad e, nebuvo deramo planavimo, nebuvo ex ante vertinimo ir panašiai. Bet vienas iš akivaizdžiausių dalykų, kurį aš žiūrėjau, yra antras e, punktas, kuriame sakoma, kad teorinė uždarimo data E, yra po daugelio metų, ten yra paminėta kiek tų metų ir e, dauguma atvejų e, nėra atsiliekama. Ar problema yra ta, kad nebuvo iš ankstinio planavimo? Man atrodo, kuo anksčiau bus uždarytos susirinės, tuo geriau. Jeigu, pavyzdžiui, Ignalinoje yra sakoma, kad pirmas reaktorius turėjo būti turi, turi būti uždarytas 2013 metais, bet jisgi buvo 2004 uždarytas, tai yra geras signalas. Mano klausimas būtų toks. Aš manau, kad blogas planavimas, blogas vertinimas. Bet uh, matau, kad pinigai leidžiami gerai. Bet labai svarbu būtų išsiaiškinti, kokių tikimasi iš ES finansinių įsipareigojimų ateityje. Uh, daugiametė finansų perspektyva. Uh, numato tam tikras lėšas, ar auditorumai mano, kad užteks tų lėšų. Ir e, kiek aš prisimenu iš Ignalinos, e, ji ir buvo, ji pagamino didelę dalį elektros energijos Lietuvoje. Kokiu dabar alternatyvų galime ieškoti? Ar Lietuvoje trūksta dabar elektros energijos, ar rastas sprendimas, kaip e, susiklosti reikalai? Turiu panas Gair. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad šitam kontekste reikėtų pasikalbėti apie dvi pagrindinės didžiulės problemas. Ir reikėtų, aišku, atkreipti dėmesį į tai ir balsavimo metu, kad tinkamai būtų nubalsuota dėl pranešimo. Pamenu, dar gana neseniai balsuodami dėl, kalbėdamėsi dėl, dėl biudžeto projekto, su tarybos atstovais ilgai kalbėjomės dėl to, kaip galima būtų tinkama linkme pagreipti dar tas, tą finansavimo klausimą, e, dėl to, kad iš tiesų lėšų trūksta toms trims elektrinėms. Dabar girdžiu, kad problema liktai pasikartos busimoji finansiniai programai. Man atrodo, tai yra dar tada papildoma problema, kuri mums čia iškyla. Ir apie tai reikia kalbėti su valstybėmis narėmis. Jeigu pagalvosime apie tą diskusijos kontekstą, kelios valstybės narės um, jau duoda suprasti, kad norėtų mažiau gal įnašų mokėti į biudžetą ir, ir tuo pat metu dar vis, dėl, vis dėlto reikia turėti galvoje, kad reikės dar daugiau pinigų, um, pavyzdžiui, uždarimų iš elektrinių. Tai taip išeina, kad um, pajamų vis surenkama mažiau, o, o iš, išlaidų daugiau. Tai kaip tada yra su parlamento vaidmeniu? Um, kaip elgtis su finansavimo klausimais, kai mes aptarėme būsimą daugiametę finansinę programą. Man atrodo, kad reikėtų netgi plačiau užgriepti kontekstą, negu kad čia šitame komitete. E, kitas dalykas. Turiu klausimą ir komisijai, ir auditorumams. Ar tikrai mes jau tiksliai žinome, kaip tie pinigai, kuriuos ES skiria valstybėms narėms dėl uždarimo, ar tiksliai žinoma, kaip tie pinigai buvo išleisti? Čia turim galvoje kai kurios aplinkybės dar. Uh, Mm, viena Vokietijos įmonė dalyvavo kai kuriuose projektuose, susidurta su esminiais labai reikšmingais e, mokėjimo sunkumais, nes projektas buvo įvykdytas, sąlygos įvykdytos, bet pinigai neišmokėti. Tada, aišku, dar labiau suklusti kaip parlamento narys. Viena vertus, pinigai skiriami, valstybės narės lyg ir ne visai švariai gal juos išleidžia, ne visai aišku, kaip tai su jais tvarkomasi, bent jau terminų nesilaikoma ir paskui dar išgirsti, kad įmonės, kurios dalyvauja uždarimo veikloje, dar vis laukia, kol bus sumokėtos, apmokėtos jų sąskaitos. Neslėpsiu, tikrai ketinu pateikti atitinkamus pakeitimo, siūlymus dėl pakeitimų pranešime kolegos Marinesku. Ir tikiuosi, kad juos bus atsižvelgta, bet dar kartą abiems institucijoms noriu užduoti klausimą konkretų kiek tiksliai žinote, kaip buvo panaudotos lėšos? Ačiū. Ačiū kolegai Gair, kadangi daug klausimų buvo pateikta audito rūmams ir komisijos atstovui, norėčiau pirmą sutikti žodį kolegai Fazikaš iš audito rūmų. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti jūsų komitetui, visiems kolegoms, kurie domisi šiuo labai svarbiu klausimu. Šitas klausimas iš tikrųjų labai svarbus visiems mums. Kaip buvęs šio komiteto narys, aš prisimenu, kad nuo 2004 metų būdamas komiteto nariu visada girdėjau klausimą, kodėl ES tiek daug išleidžia šiems dalykams ir kokia iš to naudos. Mes, auditas, audito rūmai, laikome savo profesionalią užduotimi pateikti jums pagrįstą argumentuotą biudžeto įvykdymo ataskaitą pranešimą apie tai, o jūs parlamento nariai turite patys priimti savarankišką sprendimą, savo išvadas. Šiuo atveju išvados yra iš esmės politinio pobūdžio. Mes galėtume, žinoma, jums pateikti tokias išvadas, bet jūsų uždavinys tai padaryti. Kolega Balčytis, aš teisingai galbūt ištariau jūsų pavardę, Aš pritariu, kad tai yra ypatingas atvejis. Dauguma iš mūsų prisimena, kad kai buvo derimasi dėl naujų valstybių stojimo ES, be kita ko ir dėl Vengrijos e, stojimo prielaida buvo suformuoluota, kad būtina pirmiausia įsipareigoti uždaryti veikiančias atominės jėgainės. Visų pirma, reikėjo įrodyti, kad e, komisijai, kad tos e, jėgainės e, netitinka reikalavimu, o Lietuvos atveju Balčytis yra teisus, sakydamas, kad uh, ta elektrinė nebuvo tokia pavojinga. Todėl reikėjo atsižvelgti į ekonominį, socialinį ir kitokio pobūdžio poveikį konkrečiai valstybei. Ir komisija, žinoma, įsipareigojo įnešti savo finansavimo indėlį. Šitas papildomas susitarimas yra labai plataus masto, jame nėra pasakyta konkreti suma, nenumatytos atskiros eilutės, kam bus skirtas finansija, tik tai įsipareigojo finansuoti. Ir čia ir matome patį pagrindinį prieštaravimą. Klausydamasis kolegos Balčyčio negalėjau pritarti, kad komisija turi padengti uždarimo kaštus. Aš suprantu komisijos nuomonę, aš suprantu ir parlamento nuostatą, kad reikia vadovautis principu, jog teršėjas turi mokėti. Todėl Kiekviena valstybė turėtų padengti tuos uždarimo kaštus, o komisija įneš savo finansavimo indėlį, paramą pagal tam tikras e, sąlygas arba prielaidas. Iš komisijos pusės tai yra tik tai solidarumo žestas. Ar tai reiškia, kad reikės mokėti visas uždarimo e, sąskaitas, ar bus tik tai sumokama ta švelninimo, padalinių švelninimo dalis. Todėl norėčiau kolegai, kolegai Gerslė pasakyti, kad audito rūmai įvertino visas aplinkybės ir konstatavo, kaip kalbėjo kolega Muldė, kad nėra jokios abejonės dėl to, kad buvo piknaudžiavimo lėšomis ar kad buvo vykdoma korupcija ir konstatuojama, kad šitos e, tie kaštai yra atitinka tuos, kurie buvo numatyti prognozuojimų uždarimui ir padarinių švelninimui. Tačiau prieš dešimt metų nebuvo įmanoma tiksliai paskaičiuoti, kiek kainuos uždarimas. Ir buvo žengiama žingsnis po žingio, tačiau nebuvo numatyti kiti E, e, žingsniai, niekas nežinojo, kiek kainuos galutinis atominės, atominių elektrinių uždarimas. Atsakydamas į kreslę klausimą, galėčiau pasakyti, kad valstybės narės vykdė savo įsipareigojimus ir uždarė šias atominės jėgainės. Tačiau šitas procesas dar negali būti laikomas negryžtamu. atsimatėte 2009 metais, kai e, pritrūko dujų ir atsižvelgiant į šitą energetikos krizę buvo e, išsakyta minčių apie potencialų atominės jėgainės e, e, e, paleidimą. Jeigu Lietuva, pavyzdžiui, negautų pakankamai lėšų iš ES, ko gero, ji taip pat pradėtų galvoti apie šitos jėgainės veikimo atnauinimą. Taigi valstybės uždarinėja šias elektrinės, tačia šis procesas dar negali būti laikomas baigtiniu. Todėl mes, mes konkrečiai turime patikinti, užtikrinti, kad lėšos buvo naudojamos tikslingai, o jūs, parlamentas, kaip par politinė organizacija, turėtumėte apsispręsti, ar kitoje finansinėje perspektyvoje bus numatytas finansavimas. Jūsų pranešime jūs kalbate apie 550 milijonų eurų. Kaip vokiečiai sako, tai yra per daug, kad numirtum, bet per mažai, kad išgyventum. Taigi šitas lėšos, ko gero, turėtų būti skiriamos tolesniam uždarimui, tačiau mes kol kas nežinome, kiek lėšų prireiks apskritai. Ir prieš mes suteikdami tą 2,5 milijardo eurų papildomai was always raised by most of you. How... Ir numatė 550 milijonų, mes turime nusiti konkretų grafiką, konkrečius tikslus, taip pat sutarti, kaip bus bendradabiaujame su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku, kadangi jeigu bankė bus uh, paskirtos lėšos jam pervestos, tai tuomet jau sudarant kontraktus, sutartis, reikia stebėti, ar viskas bus vykdoma pagal nuostatas, ar bus įgyvendama atitinkama priežiūra, jeigu būtų pažeidimų, būtų kreipiamasi į Olaf. Pranešėjas teisingai pasakė, kad uh, lėšos buvo persistos į uždarimo fondą, tačiau kito finansavimo nebuvo užtikrinta arba jis nebuvo derinamas. Labai svarbu, kad mes padarytume išvadą, jog šios atominės jėgainės yra uždarytos negryžtamai. Baigdamas norėčiau paklausti kolegės e, Kreslė, kokia būtų rekomendacija Lietuvai. Game, Atsakymas būtų toks, reikėtų įvertinti, kiek yra pažengta ir ar uždarimo procesas jau yra baigtinis. Audito rūmų vardu turėčiau pasakyti, kad daugiau kaip 80 procentų lėšų buvo pervesta į Europos rekonstrukcijos banką, turiu galvoje apie Lietuvą. Taip pat buvo numatyti ir kiti lygiai gretus finansavimo šaltiniai, tačiau kita vertus reikia išsiaiškinti, ar to lygiai gretaus finansavimo poveikis buvo didelis ar veiksmingas. Ir buvo padaryta išvadą, kad Lietuvos atveju reikia naudotis ir kitais šaltiniais. Tačiau priimant tą specifinį sprendimą reikėtų pagalvoti, kiek bus veiksmingas šitas procesas. Kitas dalykas tai yra poveikio švelninimas. Tai labai svarbu aspektas, tačiau kita vertus kiekviena valstybė pasiekmių švelninimui gavo lėšas iš struktūrinių fondų. Būtent struktūrinių fondų lėšos turėtų būti naudojamos švelninimo padariniams arba uždarimui, jeigu bus įrodyta, kad tos lėšos bus naudojamos, sukuriant papildomą europinę vertę. Like brief... Ačiū, ponė Fesakas. Ar ponas Faras norėtų ką nors pridurti? Thank you, Madam Chair. Uh, very... Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai sugrįšiu prie istorijos, o paskui atsakysiu į klausimus. Europos komisija visuomet dirba pagal teisinę bazę, teisinį pagrindą, kurį jai suteikia e, stojimo sutartys. Stojimo sutartys yra patvirtinusios visos valstybės narės. Jose yra numatytas pagrindinis tikslas - greitai uždaryti veikiančius e, brandolinius reaktorius, kurie buvo traktuojami kaip ekonomiškai nemodernizuoti. Todėl atsiranda e, pa, priežastis e, paaiškinanti, kodėl nebuvo atliktas ilgalaikis detalus planavimo įvertinimas Europos komisijoje. Prisiminkime, kad čia kalbame dar apie laikotarpį, kaip po Černobilio katastrofos buvo praėję labai nedaug laiko. O dabar pereisiu prie detalių klausimų. Negrįžtamumas. Negražinamumas. Yra kartais aplinkybių, kai e, negrįžtamumas dar nėra e, aišku. Signalinos antrasis reaktorius toks yra. Kodėl? todėl kad dabar Ignalinos reaktoriaus šerdis negali būti ištuštinta, nes panaudotas e, to kūro konusai yra tušti, laikinas, e, laikinos saugyklos pastatytos, bet dar nepabaigtos. Ir ir pirmo ir antro reaktorio atveju licenzija uh, E, nutraukti eksploataciją jau yra išduota ir daugiau operuoti to reaktoriaus nebegalima. Buvo pateiktas klausimas, uždarius kokiu alternatyvų rasta. Vien tik Ignalina ilgą laiką e, buvo didžiausia e, atominė elektrinė e, pasaulyje. Ji pagamino 70 procentų elektros energijos Lietuvai. E, Todėl labai svarbu buvo ieškoti vadinamųjų padarinių švelninimo priemonių, kadangi turime suprasti, kad tų 70 procentų iš pradžių pusė buvo uždaryto, paskui ir visa suma. Ką Europos komisija padarė švelnindama padėtį? Mes atnaujinome, modernizavome šiluminės elektrinės, kad jos būtų naudojamos laikantis aplinkos apsaugos standartų ir dabar kaip tik e, baigiame e, statyti dar vieną dujinę šiluminę elektrinę. Pone pirmininkė, galime jums pademonstruoti labai išsamei, kad Mes žinome, kaip pinigai buvo išleisti. Nebuvo jokių problemų susijusių su sukčiavimu ar kontrabanda, kaip jau buvo pasakyta. Greta audito rūmų atlikto tikrinimo šiais metais mes buvome užsakę du papildomus išsamius auditus kaip kad e, buvo ir Koslodųjį bei Bohunice elektrinių atveju. Ignalinoje taip pat tas buvo padaryta. Ignalinos atveju niekada neslėpime, kad buvo šiek tiek vėluojama ir kad vyko komerciniai ginčiai e, tarp kai kurių e, rangovų ir tarp darbuotojų. Ir, ir darbuotojų. Ir aš įsivaizduoju, kad gerbiamasis parlamentaras paminėjo tą atvejį, kad kai kurie rangovai jau E, yra pateikę laikinojo panaudoto kūro saugyklų e, rėmą, bet kol kas negali darbas būti tęsiamas, nes vyksta komercinis ginčas dėl to, ar tie jų pateikti produktai tenkina poreikius, tenkina tikslą. Taigi, e, tuo klausimu mes jau nemažai dirbame, aš pats projekto lygmenių dirbu, bandome padaryti spaudimą, kad tie ginčiai būtų galiau, pagaliau išspręsti ir galėtume galutinius mokėjimus įvykdyti ir daugiau nebesulaikinėti tų pinigų, nes pinigai yra, jų yra. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Feres. Ponė Greslė, ar turite klausimą? Aš tik norėčiau dar sureaguoti į tai, ką sakė Europos komisija ir auditorumų vadovui noriu pasakyti, kad tikrai viskas vyko labai netinkamai ir e, padėtis Signalinoje Lietuvoje yra aiški. Prieš porą ar trejata metų netgi buvo patiktas atitinkamas įstatymo pakeitimas, kad pinigai uždarimui būtų skiriami taip pat ir alternatyviems energetikos šaltiniams E, ir kad būtų galima tas lėšas tam panaudoti, bet neaišku, kodėl struktūrinių fondų lėšų tokiais tikslais, to, tokiam poreikiam patenkinti negalima naudoti. Tad tikrai visiškai būčiau prieš tai, kad būtų nauji reikalavimai pareiškimai teikiami dėl papildomų lėšų finansinėje naujoje programoje, kadangi dabartinės lėšos paskirtos nebuvo tinkamai panaudotos. Ir kodėl negalima iš tikrųjų numatyti tam tikros dalies struktūrinių fondų lėšų šiems tikslams? Now, uh, you, can... Ačiū dabar ponui Marinesku, leisime užbaigti diskusiją. Atsakymas poniai Kreslė turėtų būti dabar pateiktas ar. Labai trumpai, mes nieko nepakeitėme. Viskas buvo numatyta stojimo sutartyse. Ten buvo pasakyta, kad pinigai gali būti panaudoti ir eksploatacijos nutraukimui, ir padarinių sušvelninimui. Marinescu. Dabar ponas Marinescu. Varum, varum, sorry, Frau Vorsitzende, varum. Pone pirmininkė, kodėl struktūrinių fondų lėšos nenaudojamos šiems tikslams. Kodėl? Toks klausimas. Ar komisija norėtų atsakyti, sureaguoti? Teisinis pagrindas buvo pats pirminis, pradinis teisinis pagrindas ir tos lėšos buvo tik tai papildomai naudojamos, pavyzdžiui, tokiems tikslams kaip energetikos veiksmingumas. Ar dar auditorumų vadovas norės pridurti, ką nors ačiū, ponė pirmininkė, už dar kartą suteiktą žodį. Klausimą uždavė kolegė Greslė ir jis yra tikrai labai pagristas. Rūmai įsigilino į situaciją ir padarė išvadą, kad e, dėja stojimo sutartys suformuoluotos taip aptakiai, kad galima jas interpretuoti įvairiai, taip kaip nori. Taigi ir tas pats klausimas dėl uždarimo čia patenka. Yra tiesiog suma tam tikra lėšų skirta ir galima konkrečiau paskui įvairioms priemonėms jas naudoti, pavyzdžiui, kad ir sušvelninimo ar padarinių mažinimo priemonėms. Galima į tai žiūrėti kaip tiesiog į specialų fondą, o ne į struktūrinius fondus, aišku. Ir mes į tą klausimą gilinomės. Bet sutarty, sutartyse stojimo nėra aiškiai viskas pasakyta. Poreikis buvo, valstybės narės prašė tų pinigų, jie buvo išleisti, o paskui valdymas jau buvo perleistas ERPB, kuris nustato, kad štai pareiška yra, patvirtinimai, patvirtinimai gaunami, nes lėšos yra skirtos, bet galutinis tikslas nebūtinai yra įvertinamas. Tiesiog yra tikrinama, ar pinigai buvo išleisti taip, kaip numatyta. Dėl to aš e, paprašiau dar kartą žodžių, nes mes audito rūmai rekomendavome, kad nuo dabar padarinių mažinimui, kad uždarimui skirtos lėšos neturėtų būti naudojamos padarinių mažinimo tikslais. O galima būtų, pavyzdžiui, atkreipti dėmesį į struktūrinius fondus, į kitus šaltinius, galima būtų ten numatyti atitinkamą lėšų kiekį, nes e, valstybės narės tada jau galės spręsti, kaip tas lėšas panaudoti. Ir busimoji daugiametiai finansiniai programai reikėtų numatyti, kad bent jau 20 procentų, tarkime, tų lėšų turėtų būti panaudojamos energetikos veiksmingo panaudojimo tikslais. Ir dar kartą noriu pakartoti, kad tikrai džiugu girdėti komisijos atsakymą, būtent dėl to, kad ateityje lėšos, kurios bus jūsų paskirtos daugiametėje busimoje finansinėje programoje, bus panaudojamos tik uždarimo tikslais, o ne padarinių mažinimo tikslais. Nebebus tokia praktika taikoma. Taigi bent jau toks yra tikrai teigiamas poslinkis ateityje. Aišku, apie praeitį to negalime pasakyti, bet e, ateityje štai bus daroma būtent taip. Ir aš manau, kad tas yra teigiamai e, vertintina tiek jūsų pranešime, tiek auditorumo ataskaitoje. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų ką nors pakomentuoti? Prieš suteikiant galutinį žodį pranešėjai ponas Baltytis, paskui ponas Kaufen ir paskui jau baigsime diskusiją, nes tikrai nebeliks laiko. Ačiū labai e, už galimybę dar kartą įsisakyti šito klausimu. Labai geras klausimas mano kolegės Ingevogas Grasler buvo vis dėlto, kodėl nebuvo galima panaudoti struktūrinių fondų. Atominės elektrinės tuo metu turėjo trys valstybės, kurios pagal politinį sprendimą, dar kartą noriu pakartoti, pagal politinį sprendimą turėjo būti uždarytos. Struktūriniai fondai visom tuo metu 27 Europos, 25 ES valstybėm 2004 metais buvo paskirsta pagal vieningą formulę. Ir ten ėjo kalba apie švietimą, žemės ūkį, apie kitas gyvenimo sritis atstatymą, kad mes galėtumėm pasivyti ES įsivyščiusios valstybės ir daugelį kitų dalykų. Todėl, kad jeigu iš tikrųjų tik tais e, e, struktūriniai fondai būtų naudojami atominės elektrinės uždarimui, tai praktiškai mums nebeliktų pinigų kitų savo sričių finansavimui. Ir aš manau, kad tai būtų neteisinga. Ir todėl stojimo sutartyje buvo pridėtas ketvirtas protokolas, ką Europos komisija irgi neneigia, kurioje buvo tam tikri įsipareigojimai. Aš niekada nesakiau, kad gyvenimas nesikeitė. Aš tik tai dabar dar kartą noriu pasakyti ir tikrai netmetu didžiulio indėlio Europos komisijos į šitą klausimą, kad mes turim tikrai ieškoti visom trim pusėm priimtino sprendimo, kad šitą klausimą įspręsti teisingai. Thank you, Mr. Balsitis. Mr. Kaufman, please. Thank you very much, uh, Madam Chair. Uh, I was uh, uh, tempted to take the floor although... Aš norėjau kalbėti šios diskusijos pabaigoje, kadangi aš nepritariu auditorumų atstovų nuomonė iš esmės. Audito rūmai siūlė priimti politinį sprendimą Aš suprantu, kad švelnimo priemonės yra labai svarbios, tačiau aš prisimenu, kaip buvo pasirašytos stojimo sutartys ir labai keista, kad po to, kai sutartys buvo pasirašytos, auditorumo atstovas siūlo priimti politinį sprendimą. Auditorių rūmai turi mums pasakyti labai aiškiai, ar lėšos buvo leidžiamos teisėtai. Daugiau aš nieko nesitikiu iš audito rūmų, kita vertus jokios politinės deklaracijos nepadės ir ne, neradikalingos papildomos diskusijos. Žinoma, mes galime pakalbėti parlamente, kaip pakeisti lėšų panaudojimą ateityje, kaip tinkamai jas panaudoti ir žinoma, kaip atsižvelgti į technologinius reikalavimus, tokia diskusija galima, aš esu pasirengęs joje dalyvauti. Debate, we... Labai įdomios diskusijos, tačiau liko tik penkios minutės. Suteiksiu žodį pranešėjui, ar jisai norėtų, kad būtų diskutuojama toliau. Aš kalbėsiu labai trumpai, leiskite dar kolegoms pasakyti vieną minutę. Kolega Greslė. Aš nemanau, kad e, audito rūmai turi pasakyti e, tik tai tiek, ar lėšos teisingai panaudotos. Aš manau, kad 45 procentai lėšų panaudotos ne pagal paskirtį jau kelia abejonę. Dėkojame court... kolegiai Greslė, auditorumo atstovui žodis atsakyti. Aš galiu labai trumpai atsakyti. Aš paprašyčiau paskaityti mūsų ataskaitą. Mes niekur nepasakėme, kad lėšos buvo išleistos netinkamai, priešingai, lėšos buvo leidžiamos pagal stojimo sutartį, tačiau kalbant apie ateities e, išlaidas, tai mes tiesiog siūlome leisti vienas lėšas tik tai uždarimui, o švelninimo padarniams mažinti siūlome naudoti struktūrinių fondų lėšas. Mes niekada nesiūlome politinių sprendimų, o mes pateikėme tik tai informaciją, kurią pasiremdami jūs turėtumėte priimti politinius sprendimus. Kolega Maranesku, labai džiaugiuosi, kad tiek daug kolegų susidomėjo šiuo pranešimu. Norėčiau priminti, Lietuvai reikia 1,367 milijardo Slovenija, Slovakija 613, o 867 milijonus eurų. Taigi čia labai daug pinigų, pritariu kolegiai Greslė. Ir mes, žinome, neužsitikrinsime tiek, kiek reikia. Yra išduotos, yra e, atominių reaktorių sustabdymo licenzijos Tai reiškia, kad yra patvirtinama, kad tas procesas yra negryžtamas ir jeigu kas nors vėl paleistų jėgainę, nežinia, ar tokia jėgainė veiktų e, saugiai, kadangi jau buvo atsakyta tam tikrų sau, tikros saugumo įrangos ir nežinia, ar tokie reaktoriai dar galėtų saugiai veikti komisijos atstovas pasakė, kad komisijos pasiūlyme numatyta, jog finansavimas bus sustabdytas 2020 metais. Tai ne visai teisinga. Ten yra pasakyta, kad projektai ir programos pasibaigs 2017, 2018, 2020 metais tačiau ten nėra aiškiai pasakyta, kad tuo ir baigsis ES skiriamas finansavimas. Ir kitas dalykas, komisijos pasiūlyme yra numatyta vidurio laikotarpio peržiūra, įvertinimas ir kad komisija gali pakeisti tą planuojamą skirti sumą. Tai reikėjo patikslinti. Atsakomybė. Kolega Balčytis teigia, kad atsakomybė turi tekti komisijai. Aš nepritariu. Nesutinku su tuo, kadangi valstybės narės turi vykdyti susitarimus. Žinoma, komisija turi vadovauti sutartimi, padėti valstybėms įvykdyti savo įsipareigojimus. Dėl sutarties švelninimas ir uždarimas yra du skirtingi dalykai. Tačiau šiuo atveju konstatuojame, kad švelnimo padariniams yra išleista didesnė suma kartais negu uždarimo reikmėms. Todėl dabar, kai galvojame apie komisijos tolesnį finansavimą, reikėtų pasakyti, kad numatomas finansavimas tik tai galutiniam uždarimui. Tai būtų pirmasis reikalavimas, o tai yra užtikrinti pakankamą saugą. About, uh... Dėl viešųjų pirkimų kolegė Greslė kalbėjo apie tai. Aš siūlau, kad ateityje šios lėšos būtų skiriamos vadovaujantis finansiniais reglamentais. Visų pirma, reikėtų nustatyti, kaip bus finansavimas projektas ir kaip struktūrinių fondų lėšos bus naudojamos konkrečioje šalyje. Taigi mes reikėtų, turime vadovautis tomis bet nuosomis kaip ir pagal struktūrinių fondų reglamentą. Ačiū ponė Marinėsku, dėkuoju auditorumams ir komisijai bei kolegoms, kurie aktyviai dalyvavo. E, terminai. Siūloma pakeitimus pateikti iki gegužės 3 dienos 12 valandos, tada galėtume balsuoti gegužės 29 dieną komitete, o plenarnėme posėdėje pranešimas galėtų būti priimtas po to, kai mūsų komiteto delegacija grįž iš Lietuvos Liepos mėnesį. Dabar baigiame šį darbo tvarkės klausimą ir pername prie septintojo punkto pono Georgijos Stavrakakis pranešimas Europos regioninės plėtros fondo parama Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui. Suteiksiu žodį pranešėjui, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, kaip jūs visi labai gerai žinote, dėrybos dėl ateities sanglaudos politikos vyksta kaip tik dabar, mums šiame posėdžiaujant. Yra sukurta labai daug naujų priemonių, kurios bus numatytos reglamente. Pirmininkė prašo, kad individualūs pokalbiai būtų tiesiami už salės durų. Pirmininkė, aš pakartosiu. Daugelis nuostatų ir priemonių, e, kurios bus sukurtas per šį bendradarbiavimą, yra bendrosios nuostatos ir informacija apie tai jums visiems yra pateikta. Kalbame apie tokius dalykus. Septintame straipsnėje, septintam straipsnėje yra pateikta nemažai pakeitimų. Pirmasis klausimas yra skirtas tam, kad būtų padidintas valstybių narių dalyvavimas ir e, kad būtų sukurta viena sąskaita e, lygybės klausimams. Kitas dalykas Antrajame pakeitime sakoma, kad valstybės narės e, turėtų e, paskirti vieną nacionalinę, už, e, nacionalinę instituciją atsakingą už lygias galimybės. Mes turėtume kalbėti apie bendradarbiavimą ir bendras nuostatas. Siūlome pakeitimą, pagal kurį būtų sudaryta galimybė valstybėms narėms įsikišti ir įsteigti nepriklausomą tarnybą. tos institucijos galbūt negalės atlikti tokios patrušies audito visose valstybėse narėse. Tačiau tokiu būdu mes galėtume e, suvienodinti audito E, ar tai požiūrį į auditą visose valstybėse narėse. Auditavimo tarnybos turi būti nepriklausomos, jos turi turėti galimybių visapusiškai atlikti savo uh, darbą. Audituojant instituciją būtų atsakingiausia 25 straipsnėje yra kalbama apie vieną sąskaitą, e, kuri būtų susijusi su skirtingomis programomis. Ir šiuo požiūriu galėčiau paminėti tai, kas vyksta dėrybose. Galėčiau pabrėžti štai ką. 2017 ir 2019 metais būtų peržiūrėtos e, e, taisyklės, e, kad būtų įvertinta pasiekta padėtis. ETC reglamentas turės būti peržiūrėtas. Siekiama, kad veiklos programos būtų suderintos su ES tikslais 2020 metams ETC reglamente nėra kalbama apie konkrečius iššūkius e, partneriams rangovams. Be to nėra atsižvelgta į kiekvienos valstybės narės ir programos specifiką. Nėra įvertinta ir trečiųjų šalių e, specifika. Pagal CPR 41 straipsnį bus įsteigtas stebėsinos e, komitetas, kuris stebės programos įgyvenimą. Tas komitetas turės e, stebėti Europos teritorinio bendradarbiavimo programų gyvenimą, tačiau šiame komisijos pasiūlyme nėra kalbama apie ETC specifiką, ypač kai kalbame apie e, skirtingų valstybių narių ir trečiųjų šalių organizacijų balsavimo teisės. Pone pirmininkė, Taip aš prieinu prie savo iš komentarų pabaigos, bet aš manau, sušiu ir kitų kolegų. Ačiū ponė Savrakakis. Prieš suteikdama žodį parlamentarams padiskutuoti, norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui. Ar yra e, žmogus, kuris norėtų kalbėti čia komisijos vardu? Taip, Europos e, komisija e, dalyvavo tokia diskusija Ir dabar jie taip pat dalyvauja tame posėdėje ir aš manau, kad už 5 ar 10 minučių jie ateis. Aš pasižymėjau visus klausimus ir kai tik atsakingas asmo bus čia, jam perduosiu tuos klausimus. Pradedam diskusijas, jeigu bus kokių klausimų ar komentarų apie pono Saurakakis nuomonę. Pone Greslė. Gal galėčiau paklausti, kokia problema, kodėl, jeigu generalinis direktorius net nemano, kad, kad yra būtina čia ateiti pas mus į posėdį? Bit... Kiek aš supratau, jie ateina už e, dešimties minučių maždaug. Bet šiek tiek vėluoja. Jeigu klausimų nėra, tai galbūt jūs galėtumėt pakomentuoti pono Stavrakakio ką tik e, pateiktą dokumento pristatymą, jeigu ne, aš vėl žodį jums suteiksiu. To, to Ar komisija norėtų dabar pasakyti? Ne? Tada ponas Stavrakakis, jeigu jūs norite, galite apibendrinti. <laughs> Thank you. Thank you. Labai ačiū. Baigėme diskusiją septintuoju klausimu. bet prieš tai pasakysiu terminus. Pakeitimų pateikimo terminas gegužės 3 diena 12 valanda. Tai yra e, teisė kūrinė nuomonė, todėl pakeitimai yra teikiami Europos komisijos pateiktam teisės akto pasiūlymui. Mūsų komitete balsuosime gegužės 29 dieną. Tuo baigiame septintąjį klausimą. Kitas klausimas. E, pono Von pranešimas. Europos fondams taikytinos bendrosios nuostatos ir reglamento numeris 1083-2006 metai panaikinimas. Žodis ponui Von. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau priminti kolegoms, kad mes jau pasikeitėme nuomonėmis balandžio 23 dieną šiame komitete. Ir šitas uh, darbinis dokumentas tiesiog pažvelgia į ateities reglamentą, išsako biudžeto kontrolės komiteto e, požiūrį. Taip pat norėčiau priminti, kad tai yra teisėkuros e, sutikus aktų susijusi nuomonė ir ji turės tiesioginių poveikių komisijai rengiant teisėkuros pasiūlymą. Aš norėčiau paminėti keletą svarbių dalykų, dėl kurių buvo pateikti kai kurie pakeitimai. Prieš aptardamas atskirus pakeitimus norėčiau patikslinti kai ką. Dėl to, pavyzdžiui, kad bendras nuostatas reikėtų suderinti su finansinio su reglamento nuostatomis, kolegos yra teisūs tą siūlydami, Be to aš norėčiau pasakyti, kaip aš žvelgiau į šitą nuomonę. Iš esmės daug buvo pateikta tokio bendro pobūdžio e, pakeitimų ir kai kurie pakeitimai yra susijęs su konkrečiamis nuostatomis. Iš esmės buvo pateikta 15 konkrečių pakeitimų, aš aptarsiu juos visus atskirai. Kolegos puikiai supranta, kad po kiekvieno pakeitimo aš E, kai ką paaiškinau, pakomentavau, kad būtų aiškiau. Galbūt aš norėčiau paminėti tik tai e, antraštės pavadinimus, o ne kiekvieną atskirą pakeitimo turinį. Pavyzdžiui, viename iš jų kalbama apie akreditacijos procesus, taip pat apie valstybių e, Mm, draudimus, kuriuos jos turi pateikti komisijai. Taip pat kai kuriuose kalbama apie finansinės korekcijas. Visi šitie klausimai yra labai svarbus šiam komitetui, taip pat ir regionės plėtros komitetui. Ir žinoma, tos pastabos labai svarbios būsimam reglamentui ir apskritai galvojant apie sanglodos fondų ateitį. Penkioliktasis pakeitimas mini deleguotus teisės aktus. Labai daug pranešime yra nuostatų, kurios kartoja tą patį dar ir dar kartą. Tai yra dėl deleguotų teisės. No colleagues will understand uh, and accept my reasoning uh, in doing that. Uh, and finally, can I... Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad uh, audito rūmai nusipelno padėkos už savo nuomonę dėl ateities sanglodos politikos. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegoms, kurie pateikė pakeitimus, taip pat norėčiau padėkoti sekretoriatui už pagalbą ir už paramą rengiančią nuomonę. Taip pat norėčiau padėkoti tiems kolegoms, kurie pateiks šiandien pakeitimus ir, much, ir pakeitimus galite teikti iki gegužės trečiosios dienos. Atrodo, kad komisijos atstovas yra tas pats, kuris atsakingas ir už ankstesnį klausimą, jis dar netvyko. Auditorumo atstovo norėčiau paklausti, ar norėčiau tu jis ką nors pakomentuoti šeštąjį darbo atvarkės klausimą. Kolega Fazika, aš Ar jūs norėtumėte pakomentuoti šeštąjį mūsų darbo tvės klausimą? The... Ačiū. Mes neturime jokių papildomų uh, minčių, neturime jokios papildomos informacijos šiuo darbo tvės klausimu. Mes pritarėme šiai nuomonėje ir džiaugiamės ją. Ar kolegos norėtų pasakyti kolegė Greslė? būtų buvę labai naudinga, jeigu generalinio deklarato atstovai būtų atvykę į šį posėdį. Norėčiau nu, pasiūlyti įtraukti vieną klausimą, pavyzdžiui, kad taryba turėtų stengtis, kai yra renkami duomenys apie statistinius e, paklaidos duomenis, kad tai nebūtų pagrindas vertinimui, kadangi dažnai yra imami atsitiktiniai pavyzdžiai arba konkretus tiksliniai pavyzdžiai. Kokios... Kartais yra imamos, imami, imami, im, imami tam tikri rizikos pavyzdžiai arba gali būti imami tokie spontaniški pavyzdžiai. Kaip ten bebūtų, tokių atsitiktinių uh, e, pavyzdžių nereikėtų atsisakyti, o taryba atrodo, kad tą ir siūlo. Labai svarbu, kad e, vadovaujantis klaidomis galima padėti užtikrinti tą didesnę tikimybę vertinant Kita vertus, jeigu mes vadovautume tik vienais arba kitais pavyzdžiais, tai mes nevertintume bendros situacijos. Galbūt galėtų būti ir ta nedidelė pavyzdžių dalis įtraukiama į bendrą vaizdą. Taigi tie e, rizikos pavyzdžiai ir tie atsitiktiniai ir reprezentatyvūs pavyzdžiai, patikrinimai taip pat turėtų būti įtraukti į bendrą vertinimą. Ir kad atitinkamos tarnybos turėtų pateikti tokį vertinimą. Žinoma, žinau, kad taryboje dėl to nuožmiai diskutuojama. Aš nemanyčiau, kad nereikėtų aš manyčiau, kad reikėtų atsisakyti e, kaip nors e, įvertinti klaidų statistikos, nes jeigu mes sakysime klaidų statistikos, tai nereiškia, kad mes išvengsime klaidų. We hope, we hope so. for... Tikimės, kad taip ir bus. Tikimės, kad taip ir bus. Dėkojame už jūsų pastebėjimus ir komentarus. Kas... Uh, Kolega Vohan. Labai trumpai, nes kiek supratau, tik vienas toks komentaras buvo išskirtas. Pačiame pranešime ir pakeitimuose yra kalbama apie tą riziką pagrystą požiūrį. Ir atrodo, kad yra einama link tokios pozicijos. Gaila, kad nėra komisijos, jie galėtų savo poziciją išsakyti, bet pirmą kartą turim galimybę pateikti pakeitimų. Ir ponė Grešler, aš ir kiti kolegos manome, kad būtent šį punktą reikėtų sustiprinti, jį pakeisti ir tai galima padaryti per pakeitimus. Thank you, Mr. Ačiū, ponė Von. Kadangi niekas daugiau nenori pasisakyti, pranešiu, kad pakeitimų pateikimo terminas yra gegužės 3 diena, 12 val. balsuosime gegužės 29. Baigėme šį darbo atvarkės klausimą. Kitas klausimas. Penktas. Europos socialinis fondas ir reglamento numeris 1081-2006 metų panaikinimas. Pranešėjas ponas Katalin Sorinivan. Ar galėtumėte kas nors jo vardu pristatyti šį dokumentą? Ačiū, ponė pirmininkė. Ir šiandien ir rytoj dar. Ir nesikį patirsite tai, kad aš e, perimsiu kitą vaidmenį, prisimsiu kitą rolę, kito žmogaus. E, yra parlamento narių labai užsiemusių, jie e, būna kartais išvykę, kaip kad, pavyzdžiui, ponas Katarin, kuris dabar yra JAV. Taigi manęs paprašė pristatyti trumpai nuomonės projektą. Visi iš tikrųjų turime nagrinėti dabar tas įvairias nuomonės, nuomonių projektus susijusius su struktūriniais fondais. Mes lygiai grečiai svarstome tos klausimus e, ir biudžeto reikalų komitete, ir regioninės plėtros, ir užimtumo reikalų komitetuose vyksta tos pačios diskusijos. Taip pat ir bendrųjų nuostatų reglamentą nagrinėjame specialiuosius dar reglamentus, o be to, aišku, dar nebaigėme ir diskusijų dėl pačių finansinių taisyklių reglamento. Ir taip pat nenutarėm dėl daugiametės finansų programos. Tiesa, dėl to viskas vyksta labai samoningai, kadangi norime tą pasilikti pabaigai visų procesų. Ir pono Ivan nuomonės projekto kontekstas yra tas, kad susidurama čia su tom problemom, jog dėrybos kaip tik dar vyksta ir dėl finansinio reglamento diskusijos taip pat nėra užbaigtos, o taip pat aišku ir, ir bendros taisyklės nėra patvirtintos. Taigi pranešėjas norėtų pasilaikyti savo teisę dar kiek vėliau, prieš priimant galutinį sprendimą, dar ir pat savo ruoštų pateikti kai kurios pasiūlymus dėl pakeitimų. Taigi diskusija yra teikiami tie principai, kurie atsispindi pranešime, tik aš jų detaliai pats dėja negaliu pristatyti. Thank you. Uh, thank you for your Ačiū už pristatymą. Džiugu pastebėti, kad dabar jau turime komisijos atstovą už šį klausimą atsakingą, tai yra ponas Lovensens iš uh, Užimtumo reikalų generalinio direktorato. Taigi jums žodis. Much, uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, na, ne, ne pranešėjui, bet e, prista, nom, pristačiusiam nuomonės projektą parlamento nariui. Nuomonė yra labai puikiai parengta, yra trumpa, gražiai suformuoluota viskas trumpai ir iš tiesų, kaip ir buvo teisingai paminėta, negalima to e, traktuoti izoliuotai. Pavyzdžiui, pirmas pakeitimas jau yra e, susijęs su kitais reglamentais ir su jų peržiūra ar, ar diskusijomis dabar. Bet pakeitimai visi yra tikrai labai naudingi mums, nes aiškiai nusako, ko mes tikimės. Pavyzdžiui, apie trečią pakeitimą tą galiu pasakyti. Čia mūsų manimo einama tinkama linkme, bet yra ir tokių pasiūlymų, kuriuos dar reikės įvertinti tam kontekste, ar jie iš tiesų prisideda prie supaprastinimo darbo atvarkės, kurią yra patvirtinusi komisija, nes ir ESF iš tikrųjų yra paremtas būtent supaprastinimo principais ir kaip ir jau sakė ponas Gairis, pranešėjas net ir pats dar pasilaiko savo teisę vėliau pateikti kai kuriuos pakeitimus, tad ir mes norėtumėm palaikyti ryšį su juo, kad būtų galima dėrybų eigoje dar atsižvelgti į, į diskusijos rezultatus ir dvišalių pagrindų, kai ką taisyti tekste. Na, o šiaip dėkojame už nuomonės projektą, be abejo, dėkoju. Ačiū, ar bus norinčių komentuoti po to, kai pasisakė komisija. Jeigu ne, gal ponia Gairi, jūs Ne. Tada baigiame šį klausimą nagrinėti. Tik ponė Von, ponė Stavrakaki, dabar kaip tik atvyko komisijos atstovas už jūsų klausimus atsakingas. Aišku, jums spręsti. Ar suteiksime žodį dar komisijos atstovams ar ne? Okay, why not? Sakote, kodėl ne? Bet pirmiausia, tada skelbiu penkto klausimo nagrinėjimą užbaigtų. Iki gegužės trečios dienos galite pateikti pakeitimus ir balsuosime komitete gegužės 29 dieną. Pone Grėsė, pone pirmininkė, šešėlinis pranešėjas atvyko, prašytume atleisti, tikrai daug įvairių vėlavimų šiandieną, tad gal leistumėte jam dar kai ką aptarti su komisija, jeigu yra laiko. Šešėlinis pranešėjas, kokiu klausimu klausė pirmininkė? Well, we, we... Šeštuoju darbo atvarkės klausimu, tuomet padiskutuosime dar vėliau. Taip pat dar, aišku, pono Stavrakakio nuomonę aptarsime ir vėliau suteiksime žodį komisijos atstovui. Thank you. Thank you very much, Chair. Uh, I, I regret not being here when the point. Atsiprašau, kad aš pavėlavau, kai buvo aptarnimas šis klausimas, aš buvau kitame posėdėje, labai atsiprašau. dėl ITS. ITC. Čia svarbiausias klausimas yra štai koks. Yra siūloma užtikrinti sąsajas tarp ETC reglamento ir dabartinio e, siūlomo reglamento. Ir nurodoma keletas dalykų Tačiau komisijos nuomonė e, jau yra dabartinėme reglamente tam tikros nuostatos, kurios yra papildomai siūlomos. Ką mes ketiname daryti toliau su ETC reglamentu? Mes numatysime papildomas nuostatas, kuriuose bus galima atsižvelgti į tam tikrą specifiką, tačiau iš esmės dabartinėse bendrosiuose reglamento nuostatuose, pavyzdžiui, 116 straipsnėje tokių nuostatų yra. Pirmas, penktas ir šeštas pakeitimai būtent yra nukreipti į tą, mano minėtą, 116 straipsnį dėl programų, dėl siūlomų pakeitimų susijusių su valdymo institucija, taip pat audito E, institucija. Mano manimu, tie pakeitimai yra netokie reikšmingi, kadangi panašios nuostatos jau yra įtrauktos dėl 25 straipsnio pirmosios dalies pakeitimo. Jis taip pat nėra būtinas, kadangi tik tai papildo nuostatą dėl mokėjimų į vieną sąskaitą. Aš manyčiau, kad šita nuostata papildymas tos nuostatos dar labiau supainėtų situaciją. Tuo labiau, kad viskas yra tiksliai reglamentuota dabartinėme reglamente. Kolegas Samaks pranešėjas nenori kalbėti daugiau, tada grįžtame prie šeštojo darbo atvarkės klausimo. Komisijos atstovas nepasisakė, todėl iš karto suteikiam žodį. Uh, Ačiū dar kartą, ponė pirmininkė, kad suteikėt galimybę grįžti prie šio klausimo. Čia galime pasakyti, kad projekto pasiūlymas didelė dalimi atitinka komisijos e, e, poziciją ir nėra esminių pakeit... pokyčių, skirtumų. Aš norėčiau tik paminėti keletą punktų, kurie mūsų nuomonė atrodo problematiški. Penktasis pakeitimas – kur yra siūloma iš naujo įvesti reikalavimą, kad komisija tvirtintų audito strategiją ir pakeitimus. Iš tiesų, būtent šiuo klausimu Europos komisija savo pasiūlymuose svarstė, nes dabartiniu programiniu laikotarpiu tokia sistema yra. Ir norime E, dabar išnagrinėti, kaip reikėtų elgtis su akreditavimo procedūra. Išvada buvo tokia, kad neapsimoka, nepasiteisina finansiškai ex ante analizuoti kiekvieną audito strategiją. Ir tai yra Europos komisijos pasiūlyme pakankamai gerai aprašyta. Europos komisija sako, kad reikėtų audito strategiją įvertinti tada, kai tai reikalinga. Taigi, tokiu būdu mes galėtume subalansuoti administracinės darbą ir atnešamą naudą. Mūsų atliktoje 2013 metų numatomų planų analizėje buvo sakoma, kad nepakankamai e, naudos galėtų atnešti iš ankstinis tikrinimas komisijai. Todėl mes to atsisakėme. Septintas pakeitimas. Sakoma, e, kad E, turėtų būti nustatyti konkretus reikalavimai, apie ką reikėtų, kas turėtų būti rašoma metinėse ataskaitose. Europos komisija e, šiek tiek e, su išlyga vertina tarybos ir parlamento pakeitimus, ypač kai kalbame apie vidinę ataskaitą, nes tai yra komisijos generalinio direktoriaus vidinė, vidinis darbas. Manome, kad E, būtų labai svarbu įrašyti, kaip patikinimas yra gaunamas ir ar tai daroma pagal akreditaciją. Mes nesiginčiame, kad tai būtų labai svarbus darbas, bet e, norėtume, kad tai būtų įrašyta į reglamentą. Penkioliktas pakeitimas dėl Europos audito rūmų vaidmens ir kada su jais turėtų būti konsultuojamas deleguotųjų atveju, aktų atveju. Paskutinis komentaras. Kaip suprantu, e, buvo e, iškeltas klausimas dėl nestatistinio e, mėginių imties. Europos taryboje apie tai buvo kalbama nemažai, ypač kai buvo aptariamas 16 straipsnis, tiesą sakant, 100, 116 straipsnis susilaukė nemažai komentarų. Pirmiausia, Europos komisija dėl 116 straipsnio pirmos dalies sakė, kad audito administracija turėtų atlikti sisteminį auditą ir e, veiklos e, operacijų tam tikrų pavyzdžių e, pasirinktų auditą. Per diskusijas taryboje iškilo pirmininkaujančios šalies pasiūlymas, kompromisinis pasiūlymas, kai buvo pasakyta, kad Pavyzdžiai gali būti pasirengami vadovauti statistiniu metodu arba nestatistiniu metodu ir abiem metodam būtų suteikiamas vienodas statusas. Europos komisija taryboje per koreper susitikimus labai aiškiai sako, kad ji labai tvirtai susilaiko šio klausimu ir mano, kad nederėtų dviejų e, mėginių ėmimo metodų traktuoti vienodai. Taip iškiltų grėsmė visai vieningo audito sistemai, principui. Jeigu Europos komisija neturi priemonių e, suvienodinti mėginių ėmimo sistemos, tai iškyla abejonių dėl komisijos patikimumo, vertinant audito, nacionalinio audito administracijų ataskaitas. Ir tai gali turėti labai rimtų padarinių. Tokios pozicijos laikosi Europos komisija. Dėl 116 straipsnio penktos dalies e, galime pasakyti, kad šiek tiek pakeista audito administracijos auditinės nuomonės formuluotė ir komisija išreiškė nemažai susirūpinimo šio klausimu, bet mūsų nuomonė, abu šie klausimai yra tiesiogiai susiję su 56 finansų reglamento straipsnio aptarimu. Todėl šie du klausimai turėtų uh, būti e, šiek tiek atidėti, kol bus e, baigtos diskusijos dėl 56 straipsnio. Ačiū ponė Martin už abu pasisakymus. Ar EPP šešėlinis pranešėjas norėtų pasakyti, ką nors? Prašom. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, weil ich mir dann. Dėkoju, ponė pirmininkė. Uh, Kadangi su panu Vonu regioninės plėtros reikalų komitete gana glaudžiai bendradarbiavau, noriu ir čia dar pasakyti keletą žodžių dėl jo parengtos nuomonės. Pirmiausia, atleiskit man už tai, kad tikrai taip smarkiai pavėlavau į posėdį. Eismo situacija tokia. Na, bet pos vos spėjau. Kaip APP frakcija sutinkam, labai pritarėm e, pakeitimams padarytams bent jau iš esmės. Tas pasakytina, pavyzdžiui, apie ketvirtą straipsnį dėl finansinių korekcijų dydžio, dėl to, kad reikia atsižvelgti į valstybių narių mm, e, padėtį, taip pat dėl penktos, penkto um, e, pakeitimo, kur minima audito procedūra, komisija turi tą patvirtinti, bet taip pat nemažai gali kilti administracinės naštos dėl to, todėl klausimas, kurį reikėtų tam kontekste aptarti, yra, ar nereikėtų numatyti su kokiu nors specialiu atveju susijusio komisijos paraginimo ar tvirtinimo e, tokių audito procedūrų. Dėl to dar reikėtų pasikalbėti ir tai pasigilinti. Dar šis tas dėl 15 pakeitimo kur kalbam apie 135 straipsnį ir finansinį koregavimą. Čia yra pasakyta, jog e, tam pačiam e, skyriuje turėtų būti e, skiriamos tos lėšos, bet iš tikrųjų reikėtų dar padiskutuoti dėl to, ar iš tiesų valstybės narės be jokių sankcijų, be jokių nuobaudų ir vėl galėtų naudotis tomis lėšomis. Ar vis dėlto tos jau pataisytos finansinės lėšos būtų valdomos komisijos, bet tik tai tam tikriems tikslams, pavyzdžiui, infrastruktūros srityje arba itin skubiais atvejais, žvelgiant iš ES perspektyvos, būtų gal galima tas lėšas rezervuoti ir čia komisijai tada skirtume didesnius įgaliojimus. Dar kiti mums rūpimi dalykai yra, pavyzdžiui, kad struktūriniai fondai ir toliau būtų e, valdomi pagal pasidalyjamąją kompetenciją, Taip pat dar, kad kontrolės įstaigas tvirtintų valstybės narės. Be abejo, tai sumažina naštą komisijai. Ji gali lėšas e, paskirti sritims ar valstybėms narėms, kur, kurioms ypatingai reikia tų pinigų. Tačiau dar mūsų manimų kai kas ne visur tinkamai suformuluota ir neaišku, ar, ar pažiūrėjau, komisija tų valstybių narių atžvilgių gali perimti ypatingus kontrolės įgaliojimus. Matyt, kontrolės reglamente bus galima dar konkrečiau tai suformuluoti. Ir paskutinė mintis, kurią norėjau išsakyti, vadinamieji patikinimai valstybių narių ar patikinimo pareiškimai. Norėtumėm, kad valstybės narės klaidų lygį pačios paskelbtų viešai ir kad e, tie rodikliai būtų skelbiami, suskirstant pagal atitinkamus fondus ir kad Europos parlamentas turėtų stipresnius įgaliojimus kvestionuoti tos skaičius, patikrinti juos. Mm, norėtumėm, kad ta dalis būtų konkrečiau suformuoluota, taigi EPP frakcija dar tikrai tarsis dėl to su, šeši, su, su pranešėju. Ačiū, ponė Piperė. Ar komisija dabar norės dar ką nors pridurti? Nes buvo gal kai kurių klausimų, ne. Tada žodis ponui Von. Ačiū, ponė pirmininkė, galiu tikrai labai trumpai pasisakyti. Noriu pirmiausia padėkoti šešėliniam pranešėjui už jo komentarus ir pareikštą plataus pobūdžio paramą. Jis apie kai kurios dalykus konkrečiai kalbėjo ir tai aišku nieko nestebina, nes ir tema tokia labai e, sudėtinga ir daug tų detalių, taigi aš su nekantrumu laukiu diskusijų su juo ir lauksiu taip pat visų pakeitimų pasiūlymų iki gegužės trečiosios dienos, jeigu tą nori padaryti ir kiti kolegos. Dar dėl komisijos pastabų ir vėlgi galiu pasakyti, jog džiaugiuosi man pareikštą paramą, gal porą trejata dalykų e, minėjo komisijai, kurios reikėtų mums dar labiau pasigilinti. Ir dar noriu pasakyti, jog Mm, reikėtų atkreipti dėmesį į diskusiją, kuri vyko nagrinėjant darbo dokumentą per paskutinį biudžeto kontrolės e, posėdį. Reikėtų užtikrinti tai, e, kad viskas vyktų paprastai, ne tik valstybės narės viską suprastų, bet ir gavėjai lėšų galutiniai. Ir tuo pačiu metu, metu reikėtų užtikrinti, kad atsakomybė už ES e, lėšas išleidžiamas būtų būtent komisijos pusėje. Būtent tokius dalykus aš miniu taip pat ir e, savo m, mm, pakeitimuose, pavyzdžiui, dėl akreditacijos e, klausimo. Iš esmės tikrai sutinku su siūlomo principu, bet ir man atrodo ir kiti kolegos tą daro, bet jeigu numatome tokius įgaliojimus valdymo institucijoms, tuomet reikia numatyti taip pat ir vis dėlto atsakomybės sritį, e, kad komisija būtent kontroliuotų visą tai. Ir be abejo, taip pat įtrauksime dar ir šiuo klausimu kai kurios pakeitimus į projektą. Ir dar auditorumai galbūt norės trumpai pakomentuoti pabaigoje. Ačiū, ponė pirmininkė. Išių. Iš tiesų, e, iš pradžių aš kaip ir nenorėjau pasakyti, bet dabar klausimą iš naujo pradėjote aptarinėti, tai šiek tiek pasisakysiu. Turbūt prisimenat, kad prieš porą mėnesių man buvo suteikta galimybė jums pristatyti mūsų nuomonę, kurią pranešėjas Von pasveikino. Ir kadangi niekas apie jo pranešimą nekomentavo, man atrodė, kad net nėra poreikio dabar man pasisakinėti. Bet dabar išklausėme e, šiek tiek komentarų iš Europos komisijos ir šešėlinio pranešėjo. Ir galiu pasakyti, kad iš tiesų mes labai džiaugiamės ir esam jums dėkingi, e, ponė Voganai, kad rengėte tokį pranešimą. Ypač smagu, kad e, du klausimai E, kurie šiek tiek sukelia bejonių komisijai, yra aptarti šiame pranešime atsižvelgiant į Europos audito rūmų nuomonę. Aš e, sureagodamas į komisijos klausimus galiu pasakyti, kad septintas punktas reiškia, kad galutinė atsakomybė vis dar tenka Europos komisijai. Ir todėl Europos komisijos vaidmuo akreditacinėme procese e, turi būti nenuvertintas, o dėl 15 pakeitimo bent jau septynios pastraipos yra skirtos tam ir aš e, nesileisiu smulkmenas, tik padėkosiu pranešiu už bendradarbiavimą ir už pasiūlymus. Tikiuosi, kad e, jie bus priimti ir įvertinti ir teisingai interpretuoti kitame reglamente, kaip kad numato jūsų pranešės. Ačiū. Labai ačiū ir dėkuoju visiems už kantrybę ir dalyvavimą diskusijoje posėdį pratęsime rytoj 9 val. šioje salėje. Coordinators meeting is at 5. O šiandien 17 val. 45 šioje salėje įvyks koordinatorių posėdis.